Okay. So I, I propose that we continue our work. Siūlau tęsti mūsų darbą ir dabar pagal programą yra klausimas dėl Europos įmonių teisės ateities. Tai tikrai svarbi tema Europoje dirbančioms įmonėms. Uh, kalbėsime apie įmonių skaldimo bei sulėjimo ir būstinės perkelimo skaitmeninimą. Norėčiau pasisveikinti su dviem kalbėtojais - profesorė Vanessa Knap iš Junktinės karalystės ir komisijos ekspertė įmonių teisės klausimais, bei profesorė Jessica Schmidt, kuri pristatys tarp valstybinės operacijas Profesorė Šmit yra įmonių teisės specialistė iš Beiru, Bairuto universiteto. Taigi žodis profesoriai Knop. Knap pirmiausia. Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Ačiū už man sutiktą galimybę aptarti su jumis klausimus susijusius su įmonių teisės skaitymu skaitmeninimo procesais. Būtų gerai pradėti nuo dabartinės pozicijos. Uh, aptarimo. Daugeliu atveju valstybių įmonė teis, įmonių teisė yra sukurta prieš skaitmeninę amžių, tai yra daugiau kaip prieš šimtą metų. Įstatymai tuomet buvo parengti, e, remantis prielaida, kad visada bus naudojamasi e, raštiškais dokumentais, todėl reikia viską keisti, norint leisti įmonėms naudoti skaitmeninėmis galimybėmis. Kai kurios įmonės tai jau padarė, taip yra Latvijoje, Junktinėje karalystėje ir Danijoje. Tos Kitose šalise po įvestų pokyčių galima steigti įmonę internete, galima visą informaciją apie ją teikti internete, o akcininkai įmonės taip pat gali bendrauti viena su kitu pasinaudodami skaitmenėmis technologijomis. Ir taip pat gauti informaciją internete apie tos įmonės veiklą, bet ne visose šalyse tokios galimybės egzistuoja. ES ėmėsi kai kurių žingsnių siekdama užtikrinti skaitmaninių technologijų sklaidą. Pavyzdžiui, valstybės narės privalo suteikti galimybę kai kuriuos dokumentus pateikti elektroniškai. E, verslo registras, e, sujungtas verslo registras taip pat buvo sukurtas ir jame įmonės gali lengviau dalytis informaciją. Pagal skaidrumo direktyvą ir akcininkų teisų direktyvą e, akcija, birža listinguojamos įmonės gali nu, naudotis skaitmeninėmis technologijomis e, teik, teikdamos informaciją akcininkams, bet, akci, bet prieš tai turi gauti akcininkų pritarimą ir tenkinti tam tikras sąlygas. EIDAS e e reglamentas leidžia verslui naudotis skaitmeninėmis identifikavimo galimybėmis tose šalise, kur, kur ši sistema, kur ta EIDA e sistema veikia. Taigi, kai kurie žingsniai jau žengti Europos mastu, tačiau jie yra gana riboti. Kai kalbame apie klausimus susijusius su įmonių teisės skaitmeninimu, reikia nepamiršti keletą dalykų. Visų pirma, reikia patvirtinti požiūrį, kuris technologijų požiūrių būtų neutralus, nes mes nežinome, kokios technologijos bus už penkių metų ar netgi už pusmečio. Todėl nenorime griežtai rašyti į teisės aktus kokią nors konkrečią technologiją ir reikalauti ją naudoti Taip pat reikia pamasyti apie tai, kiek tai kainuotų ir, ir kokia nauda būtų iš tokio sprendimo. Dar vienas svarbus dalykas - nepamiršti, kad žmonės skirtingai vertina galimybės naudoti skaitmeninėmis technologijomis. Pavyzdžiui, jaunas verslininkas steigiantis įmonė bus labai, labai džiaugsis galimybę pasi, pasitelkti skaitmeninės technologijas. Tačiau Kita vertus, e, įsivaizduokime akcininką, veikiančios įmonės akcininką, kuris nejaukiai jaučiasi naudodamas skaitmeninėmis technologijomis ir jis nori ir toliau naudotis e, spausdintais dokumentais, nes jam tai primtiniau. Todėl reikia atsižvelgti į abi šias galimybes. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad skaitmeninimo srityje galima daug pasiekti, e, užtikrinant pažangios e, praktikos pavyzdžių sklaidą. Reikėtų mąstyti apie du dalykus skaitmeninant įmonių teisę. Visų pirma, verslo registrų, e, in, veikla internete bei e, akcininkų bendravimas su e, E, įmonė. Visų pirma, verslo registrai, kaip jau sakiau, kai kurios šalis leidžia e, steigti įmonės internetu. Taip yra e, Junktinė karalystėje, Danijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Airijoje. Kitose šalise yra prievalė įtraukti notaro instituciją šiame procese. Todėl klausimas būtų, ar galima suskaitmeninti ir šią procedūros dalį jeigu žmonės steigs įmonės internete, būtų naudinga, jeigu egzistuotų kažkokie tai standartiniai e, tipiniai steigimo, įmonės steigimo dokumentai, kuriuos galima būtų pasitelkti, jeigu žmogus pakeistų nuomonę, nes tai labai paspartintų procesą. Ir kai įmonė įsteigiama, reikia, e, vėliau reikia pateikti daugybę dokumentų. Pavyzdžiui, direktyvoje pasakyta, kad uh, yra mm, tam tikri dokumentai, kuriuos įmonė gali teikti internetu. Tačiau verslo, verslo, verslo registrai reikalauja daug daugiau informacijos. Todėl būtų gerai, jeigu įmonėms būtų leidžiama visą informaciją teikti e, skaitmeniniu pavydalu. Kai žmonės nori, e, turi apsispręsti, ar veikti internete, ar veikti internete įmonė. Dažnai svarbus veiksnys yra um, e, suvokimas žinojimas, kad tai saugu, kad yra saugikliai apsisaugojimo. Į kai kurios šalis apie tai yra pamastę ir mes manome, kad būtų gerai e, paskleisti pažangios praktikos pavyzdžius, kad, būtų, kad atsirastų minimalų standartai, kurie būtų visiems primtini. Dar vienas dalykas, kaip, jeigu kaip visuomenės atstovas jūs norite informacijos iš verslo registro, ar, ar galite būti tikras, kad tai e, aktuali informacija. Tuo tarpu, jeigu įmonė išduoda kažkokį spausdintą dokumentą, ji turi uždėti antspaudą kad tai yra tikra informacija, tačiau elektroniškai teikiamas dokumentas um, yra kitoks. Todėl čia iškyla klausimas, ar, ar kaip, kaip elgtis tokiu atveju, ar reikia, praš, ar reikia numatyti ir spausdintų dokumentų egzistavimą. Galbūt reikėtų pasidomėti, ar verslo registruose tai būtų įmanoma. Tuo tarpu verslo registrai daugiausia naudojami informacijos klaidai tarp e, įmonės, dukterinių įmonių. Bet dabar vis daugiau įmonių steigiama internete ir informacija naudojama didelėje, vis didesnėje grupėje įmonių. Toliau įmonės ir jos akcininkų bendravimas svarbu suvokti, ar visos įmonės turėtų naudoti skaitmenimis technologijomis, jeigu jos to pagidautų, ir ar reiktų įvesti valstybėms narėms reikalavimą tokią galimybę įmonėms suteikti. Tai būtų naudinga įmonėms daugeliu aspektų. Pavyzdžiui, įmonė galėtų elektroniškai pranešti apie savo susirinkimus, taip pat teikti metinę ataskaitą, informaciją apie akcininkų teises, e, vertybinius popierius, taip pat apie galimą įmonės perėmimą elektroninis informacijos tiekimas būtų greitesnis ir pigesnis. Akcininkai taip pat galėtų savo teisėmis naudotis elektroniškai, pavyzdžiui, balsuoti arba skirti savo atstovą dalyvavimui susirinkime arba pasiūlyti įtraukti klausimą į darbo tvarkę ar pasiūlyti rezoliucijos projektą. Visą tai supaprastintų situaciją. Bet kaip jau sakiau, reikėtų pamastyti apie tų akcininkų apsaugą, kurie nenorės naudotis elektroninėmis komunikacijomis, e, formomis ir, ir, ir pageidaus e, spausdintų dokumentų. Kaip jau sakiau, birža listinguojamos įmonės jau turi galimybę naudotis skaitmeninėmis technologijomis, tačiau įsisavinimas, praktinis įsisavinimas tų technologijų nebuvo labai spartus. Veikiausiai dėl to, kad yra bejonių, kokia būtų situacija pagal šalies įstatymus, jeigu skaitmeninės technologijos taiga nepasiteisintų. Būtų gerai, jei valstybės e, išsiaiškintų ir pa pasakytų, ar yra nuostatos šiuo klausimu valstybės įstatymuose dėl skaitmeninių technologijų Taip pat reikėtų pasinaudo, paskleisti pažangiausios praktikos pavyzdžius iš tų šalių, kuriuose priimti sėkmingiausi sprendimai. Ir suteikti šitokią informaciją visiems, kas, e, kuriuos įdomina. Manau, kad biržoje listinguojamoms įmonėms, tai tikrai būtų naudinga. Pavyzdžiui, aš jau kalbėjau apie pažangiausios praktikos pavyzdžių sklaidą, apie sus, skelbimų apie susirinkimus. Jeigu, e, jeigu turite pas, pasiūsti informaciją apie akcininkų susirinkime e, e, svarstomus dokumentus elektroniniu pavydalu ne visada galbūt norėsite arba norėsite ją skleisti. Arba skaitmaninių technologijų pagalba galite išsiaiškinti, kas yra akcininkai ir potencialus investuotojai. Galima parengti tipinį dokumentą, kurio, su kuriuo bus leidžiama dalyvauti susirinkime ir balsuoti. Taip pat galima suteikti žmonėms galimybę paskirti savo nuolatinį atstovą ir nurodyti, kad, pažiūrėjau, tas žmogus gali paprašyti, kad įmonė visą informaciją siūstų tokiam atstovui skaitmeniniu pavydalu. Kai kurios įmonės e, svarso, ar iš viso reikia fizinio asmenų susirinkimų, galbūt galima būtų perėti prie susirinkimų internete. E, ir būtų. Taip pat nu, reiktų matyti galimybę aksininkams užduoti klausimus ir įmonėje atsakyti į tuos klausimus taip pat apmasyti tokius dalykus, ar reikia įvesti minimalaus akcininkų e, skaičiaus dalyvavimo reikalavimą, kad įmonė susirinkimas vyktų. Daugybė susitikimų vyksta pasitelkus Skype technologiją, galbūt susirinkimai galėtų vykti ir elektroniškai. Daugybė kitų sričių galėtų uh, taip pat būti suskaitmenintos. Pavyzdžiui, jeigu turite galimybę užregistruoti savo įmonės buveinę URL adresu. Ar galima tą adresą naudoti, teikiant informaciją, kuri numatyta įstatymę, o ne, teikti, o ne patalpinti skelbimą laikraštė, nes juk tai būtų pigiau. Toliau kitas klausimas. Ar reikėtų e, reikalauti kai kurios privalomos informacijos toje, toje svetainėje e, įmonės PVM mokėtojo kodą arba, oficia, ar, ar, pavyzdžiui, įmonės oficialus pavadinimas. Pagal šalių įstatymus, įmonių įstatymus, e, įmonės privalo kaupti tam tikrus archyvus, dokumentus. Būtų naudinga, jei visos įmonės galėtų suskaitmeninti tą informaciją, o ne kaupti spausdintus dokumentus. Uh, Kartais įmonės suteikia e, teisę akcininkams arba trečiosiams šalims susipažinti su tą informaciją. Taip pat būtų naudinga, jei e, galimybė tokios teisės, informacijos teisės prašyti būtų prieinama e, skaitmeniniu būdu, elektroniškai. Bet jeigu įmonės teiks informaciją elektroniškai žmonėms, kurios, kurie prašo tos informacijos, kartais kyla klausimų, kam ta informacija bus panaudojama, ypač jeigu ją tenka siūsti elektroninio pašto adresu. Galbūt reiktų numatyti galimybę kreiptis į administratorių ir numatyti, kad nenorime vienos ar kitos informacijos teikti elektroniškai, nes mes e, turime bejonių dėl to, kur ta informacija bus panaudota. Dar vienas rytis. Sandoriai bei kai kurių pavedimų įgyvendinimas. Kaip gali pasitarnauti elektroninis parašas įmonėje? Paprastai galioja labai detalios taisyklės įmonės veikloje, kokiu būdu jis sudaro sandorius, ar galima čia pasitelkti skaitmenės technologijas. Kartais pagal įmonių teisę reikia uh, E, formalių dokumentų, reik, taip pat dažnai privalu įgyvendinti kai kurios papildomus reikalavimus. Galbūt tokių dokumentų sutvarkymą taip pat galima būtų atlikti elektroniškai. Tikiuosi, kad susidarate įspūdį apie įmonių galimybės naudoti skaitmeninėmis technologijomis. Manau, kad tai potencialiai naudinga ne tik įmonėms, bet ir akcininkams, e, re, reguliuotojo institucijai ir mums, visuomenės nariams, kurie nori sužinoti informaciją apie įmonės. Ir jeigu įmonių nacionalinė teisė jeigu nacionaliniai įstatymai įmonių klausimų yra kliūtis šioje srityje, galbūt reiktų pamastyti apie tokių kliūčių pašalinimą, kad būtų galima plačiai pasinaudoti skaitmeninių technologijų privalumais, jeigu įmonės to pageidauja. Tai tikrai būtų naudinga. Jeigu reikalausime, kad įmonės privalomai naudotųsi skaitmeninėmis technologijomis, turėtume būti atsargus čia. Turime pamastyti apie tai, ar toks reikalavimas būtų e, veiksmingas, e, atitiktų kaštus, ar tai būtų technologinių požiūrių neutralus e, pasirinkimas taip pat ar reikalinga technologija atitiktų tikslą, kuriam jį pasirinkta. Uh, uh, Dėkoju už šį pranešimą ir dabar liko laiko nariams užduoti klausimus, ponė Komeninį. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užuot klausiusi pakomentuoti. Kalbėtoje pabaigoje pasakė, kad šalise, kurios yra kliūčių skaitmeninėms technologijoms, ir aš pripažįstu, kad iš tikrųjų egzistuoja tokių šalių, kur yra kliūčių pačiuose teisės aktuose. Tačiau reikia nepamiršti, kad įmonėse, net ir tose šalise, kur įstatymai nėra palankus, labai e, didelis skaitmenis progresas vyksta ir turėtume į tai atsižvelgti. Turėtume surinkti gerasias vykdomas praktikas. Dauguma teisės aktų jau dabar interpretuojami kaip leidžiantis įvairias komunikacijas, sakykime, skelbimus skelbti elektroniškai. Ir įmonės e, užsitikrina tokios komunikacijos e, teisėtumą paprašydamos gavėjo patvirtinimo. Uh, tas gerasias praktikas reikėtų plėtoti, nes jau daug kas vyksta dabar, yra daug registrų, kuriuose galima gauti standartinės formas elektroniniu būdu, taip pat elektroniškai pateikti dokumentus. Man atrodo, kad nereikėtų kad reikėtų kaip nors formalizuoti tai, kas jau dabar vyksta, reikėtų išanalizuoti gerasias praktikas. Antras pastebėjimas. Kartais, kalbant net ir su praktikais veikiančiais šioje srityje, kyla duomenų, naudotojų duomenų apsaugos sukčiavimo ar pinigų plovimo klausimai. Ir ES, manau, galėtų pabandyti įtikinti vartotojus, kad skaitmeniniai procesai užtikrina saugumą ir yra sistemos, kurios yra pakankamos į tam užtikrinti. Taigi manau, kad reikia identifikuoti, skait, kokios yra kliūtis skaitmeniams procesams šioje srityje ir pasitelkti skaitmeninimo specialistus, kad galėtume rasti efektyvius sprendimus. Taip, aš visiškai sutinku su tuo, ką pasakėte. Pone Elizabeth Wolf iš Anglijos ir Velso teisės bendruomenių norėtų pasakyti. Komisija gal norėtų pasisakyti? Dėkoju, pirmininkė, labą dieną. Aš atstovauju komisijos įmonių teisės skyrių. Mes labai džiaugiamės, kad parlamento jūri komitetas šį rytą surengė šį seminarą. Skaitmeniniai įmonių teisės aspektai Taip pat e, yra ir mūsų darbo analizės dalis. Mes savo bendros rinkos strategijoje paskelbtoje pernai pasakėme, kad norėtume panagrinėti, kaip galima būtų pasinaudoti skaitmeninėmis priemonėmis ir palengventi įmonių gyvenimą. Labai džiaugiuosi tuo, kad šį rytą Vanessa Knap, kuri yra, e, kaip jūs minėjote, patariamosios ekspertų grupės narė pas mus komisijoje. Taip pat pasidalino savo mintimis ir taip pat vertiname narių diskusijas, kurių nuolat atidžiai klausomės ir atsižvelgiame įvairius išsakytus pastebėjimus. Mes norime uh, pabandyti parengti iniciatyvą kitų metų, iki kitų metų pabaigos ir mes iš anksto jau pradėjome pasiruošiamą į darbą, surengėme konferenciją praėjusį rudenį, joje dalyvavo keli parlamento nariai, diskusija buvo labai naudinga, taip pat pradėjome tyrimą, kad surinktume ekonominius duomenis. Taigi dabar yra tyriamoji darbo fazė Ir šiame kontekste, kaip sakiau, šio ryto seminaras labai naudingas, dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau paklausti ponios Knap. Jūs kalbėjote apie gerasias praktikas ir jų svarbą. Ir kad jos turėtų būti skleidžiamos. Taigi trys šalis e, turi atitinkamus teisės aktus. Ir ar jos galėtų pasigirti gerosios praktikos pavyzdžiai, ar jų modelį reikėtų uh, perimti į Europos teisę. Ir antrasis klausimas, jeigu ar turite kokį nors skaitmeninimo svarbos valstybėse narėse svarbą, ar tai yra susiję ir su infrastruktūra, ar infrastruktūra kelia problemų, jos neegzistavimas ar nepakankamumas kelia problemų. Ar turite tokių duomenų? Dėkoju. Ačiū. Dėl pirmojo klausimo apie gerosios praktikos pavyzdžius. Manau, kad tai jau vyksta, kaip suprantu. Įvairūs verslo registrai Velse gegužės mėnesį šiemet surengė konferenciją. Ir toje konferencijoje jie dalinosi gerąją praktiką tarp įvairių verslo registrų. Žinau, kad ta konferencija vyko kelias dienas ir Ten taip pat buvo keliamas e, skaitmeninis dokumentų pateikimas ir įmonių įsteigimas. Aptariamas buvo. E, kolegė iš Danijos taip pat kalbėjo apie registrus Danijoje ir manau, jog būtų įmanoma, kad standartinių formų internetinis naudojimas e, labai prisidėtų užtikrinant, kad registrai gautų tinkamą informaciją, kadangi jei nepateikėte tinkamos informacijos, tuomet negalite eiti prie sekančio proceso etapo, taigi skaitmeninimas pats savaime gali prie to prisidėti. Ir esu nusiteikusi optimistiškai, kad jau prasidėjo gerųjų praktikų mainai. Kaip kalbėjo ankstesnis kalbėtojas, tai yra labai svarbu, norint keisti teisinę bazę. Toliau, skaitmeninimas ir ar tai yra susijęs su infrastruktūra. Turiu prisipažinti, kad nesu skaitmenis infrastruktūros ekspertė, esu įmonių teisės ekspertė, tačiau akivaizdu, kad kai kurios valstybės narės, kurios yra pirmaujančios šalis šioje srityje, ir, ir tos valstybės narės, kurios turi įsidiegusios didelę uh, skaitmeninių technologijų skvarbą visoje populiacijoje, kur yra greitas internetas ir taip toliau. Esu tikra, kad tai yra susiję. Žinoma, kuo daugiau gyventojai pripratę prie skaitmeninių technologijų kasdienėme gyvenime, tuo labiau jie norės jomis naudotis ir versle ir, prie, ir priešingai, jeigu internetas lėtas, tuomet nenorėsite juo naudotis, kurdami įmonę ar teikdami dokumentus. Dėkoju. Evelyn Regner. Dėkoju. Bendras, toks bendro pobūdžio klausimas susijęs, susijęs su pašto dėžutės įmonėmis, kurios yra darb, kurios veikia kaip darbdavės ir naudojamasi, naudojamasi įvairiomis įstatymus spragomis, kad būtų išvengta mokėti mokesčius. Kiek Pagal dabartinę įmonių teisę galima būtų pagerinti situaciją susijusią su pašto dėžutės įmonėmis arba jas apskritai jų atsikratyti. Dėkoju. Pono Radėvo dabar klausimas. Dėkoju, pirmininkė. Mes kalbėjome apie gerasias praktikas, taigi aš norėčiau taip pat pasidalinti Bulgarijos praktiką. Jau dešimtį metų mes turime elektroninį verslo registrą. Prieš kelis metus žengėme dar vieną žingsnį. Akcinės įmonės privalo teikti dokumentus elektroniškai, registruodamos visus pakeitimus, visus būtinus dokumentus susijusių su veikla. Ir nekilo jokių problemų nei, nei verslo, nei įmonėms. Kaip tik priešingai viskas pagreitėjo, procedūra tapo veiksmingesnė, o dokumentai į registrą patenka efektyviai. Buvo tam tikrų abejonių, kai kas būkštavo dėl galimo sukčiavimo jei viskas vyks tik elektroniškai. Tačiau pasirodė, kad taip nėra. O piknaudžiavimo procentas yra labai nežymus. Taip, e, buvo tų abejonių susijusių su skaitmeninimu. Tačiau, kaip sakiau, praktiškai nepasiteisino jos, nepasitvirtino, atsiprašau. Dėkoju. Pone Knap. Pašto, įmonių, pašto dėžučių įmonių klausimas. Jei supratau teisingai, čia būkštaujama dėl to, kad žmonės tokiamis įmonėmis naudojasi siekdami išvengti mo mokėti mokesčius. Manau, kad skaitmenin, manau, kad bent jau skaitmeninimas nepablogins situacijos. Ypač jei geriau dalintumės informaciją tarp įvairių verslo registrų, situacija gal net pagerėtų, nes būtų lengviau identifikuoti tokias įmonės. Manau, tai būtų teigiamas žingsnis. <clears throat> Dėkoju. Dabar norėčiau kreiptis į profesorių Šmitą, antrąjį kalbėtoją, kuris pakalbės apie mm, susiliejimus. Pone Šmit, žodis jums. Dėkoju. Man didelė garbė būti pakviestai pristatyti rezultatus tyrimo apie tarp e, valstybinius susiliejimus, susiskaidimus, perkelimus, vietos buveinės perkelimus. Savo pranešime Visų pirma, norėčiau pateikti trumpą dabartinės situacijos apžvalgą, paskui kalbėsiu apie tarptautinius susileimus, paskui apie tarptautinius suskaidimus, tada buveinės perkelimą ir kaip įgyvendinami teisės aktai. Taigi, iš pradžių trumpai apžvelgsiu dabartinę situaciją. Dabar ES teisė numato konkrečią bazę tik tam tikriems tarptautiniams susileimams, o būtent e, ribotos atsakomybės įmonėms e, CBMD direktyvoje, taip pat UCITS e, direktyvoje, KPVPS Ir e, taip pat yra galimybė įsteigti Societas Europė, Europos bendrovę, vykdant tarp, tarptautinį susiliejimą. Toliau tarptautinis buveinės perkelimas yra susijęs tik su SE ir SCE reglamentais. Visi visos įmonės gali e, laisvai susijungti. Taip pat Kartezijo byloje teismas e, nustatė, kad tarptautinis buveinės perkelimas uh, Taip pat e, saugomas įsikūrimo laisvės. Taigi įsikūrimo laisvė apima e, laisvę pasikeisti. Ir atsižvelgiant į tai, tarptautiniai susiskaidimai turi būti saugomi įsisteigimo laisvės. Taigi, pagal 54 ES straipsnį taip pat gali įmonės ir susiskaidyti. Tačiau visose šiose sritise, kur nėra aiškios reglamentacijos, laisvė susilieti, atsiskirti ir konvertuotis e, nėra praktiškai gyvendinamos. Teisinės neiškumas ir pavojų, žlugimo pavojus atbaido įmonės, net bandyti jos nenori Dabar pereikime prie klausimo, ar reikalingas yra, e, ar reikalinga keisti e, tarptautinių susiliejimų direktyvą. Šią direktyvoje numatoma teisinė bazė, e, apima ribotos atsakomybės įmonės ir užtikrina teisinį iškumą ir sumažina sandorių kaštus. Ją įgyvendinant tarptautinių susiliejimų skaičius žymiai padidėjo. Tačiau vis dar lieka daug problemų ir sunkumų, kurios sudaro kliūtis tarptautiniams susiliejimams. Šie sunkumai ir kliūtis yra susiję būtent su CBMD direktyvos ribota prieptimi e, ir procedūrinėmis kliūtimis. Dėl to, akivaizdžiai reikia peržiūrėti šią direktyvą dėl tarpvalstybinių susijungimų. Kaip aš e, ir sakiau, reikėtų ypač kreipti dėmesį į šias problemas. Pirma, atsižvelgiant į įsisteigimo laisvės aprepti, šios direktyvos apreptis turėtų būti išplėsta visoms įmonėms reglamentuojamams 54 ES straipsnėje. Toliau reikėtų harmonizuoti e, apsaugos savoką, kad visos įmonės galėtų mėgautis vienodomis teisėmis. Trečia. E, mažumos akcininkų apsauga taip pat turėtų būti harmonizuota, šie akcininkai turėtų turėti teisę gauti tinkamą kompensaciją pasitraukimo atveju ir papildomą kompensaciją, jeigu būtų akcijų keitimo santykis netinkamas. Taip pat, jei nereikia, nereikėtų reikalauti parengti ir susiliejimo ataskaitos. Toliau reikėtų harmonizuoti apskaitos taisyklės. Be to, Standartinės formas reikia patvirtinti, kurios galėtų būti naudojamos komunikacijoje, ypač e, kalbant apie iš ankstinį susirėjimo sertifikatą. Taip pat e, reikėtų, kad e, kalba šitų dokumentų būtų anglų, viena kalba. Galiausiai darbuotojų apsaugos taisyklės turi būti reformuotos. Be, be to, Tačiau šis klausimas yra politiškai jautrus ir todėl tos reformos neturėtų būti trumpalaikės. Be to, kritinis e, darbuotojų apsaugos e, tvarkos peržiūrėjimas turėtų būti atliktas e, tiek kalbant apie direktyvą dėl valstybinių susijungimų ir kitas susijusias direktyvas. Dabar norėčiau pereiti prie, prie tarptautinių susiskaidimų. Tai taip pat yra saugoma įsisteigimo laisvas. Bet kaip minėjau, nesant aiškios es teisinės bazės, praktiškai ta laisvė yra tik tais iliuzija. Ir todėl būtina patvirtinti specialų ES teisinį, teisės aktą, reglamentuojantį tokius atsiskirimus. Taip pat tam yra ir ekonominės priežastys. Tarptautiniai atsiskirimai e, seka, e, juos seka ir reorganizavimas dažniausiai. Reikėtų palengvinti tą reorganizavimo procesą, adaptaciją prie skirtingų rinkos sąlygų ir taip toliau. Tokios reorganizacijos gali būti įgyvenimas ir kitomis priemonėmis, tačiau atsiskirimas turi tam tikrą privalumą. net uno, nes UNO aktų būna pe, perskirstomi įvairiausias turtas. Be to, potencialus pavojus kreditoriams, mažumos akcininkams ir darbuotojams taip pat e, turėtų būti reguliuojamas tarp, tinkamais teisės aktais. Taigi, kokie turėtų būti svarbiausi tokios direktyvos požymiai. Atsižvelgiant į tai, kad atsiskirimai galėtų būti apibūdinami kaip susiliejimų atspindys, turėtų būti galioti jiems panašios taisyklės. Tai ypač susijęs su atsiskirimo procedūra, bet taip pat ir taisyklėmis dėl kreditorių, darbuotojų ir mažmos akcininkų apsaugos taisyklėmis. Skirtingos taisyklės turėtų galioti tik tai, jeigu yra atitinkami išskirtiniai bruožai. Atsižvelgiant į laisvės atsiskirti taikymą, reikėtų remtis 50-40 ES straipsnių. Taip pat turėtų būti apriepti trys atsiskirimo tipai. Atsiskirimas, paskui trys, trys tipai ir kurie yra suskirstyti remiantis vokišką terminologiją. Be to, tarptautinis buveinės perkelimas. Teisingumo teismo jurisprudencija nustatė, kad tarptautiniai buveinės perkelimai, atsižvelgiant į tarptautinę konversiją, yra taip pat saistomi įsisteigimo laisvės teisės. Tačiau ši teisė, kaip ir kitos teisės, yra tik iliuzija. Be to, reikia, kad teisinės, teisiniai subjektai būtų reglamentuojami konkrečiais ES teisės aktais. Taip pat yra ir ekonominių argumentų, kad reikėtų reglamentuoti šį procesą ir e, kad, būtų, gal, kad galėtų ekonominiai subjektai pasirinkti tinkamiausią savo procedūrą. Tokiu būdu būtų sumažinti kaštai ir taip pat padidintas veiksmingumas ir taip pat labai svarbu, nes tai padėtų pritraukti investuotojus ir skolintojus. Kitos alternatyvos, kurios dabar yra, e, egzistuoja norint perkelti buveinę, pavyzdžiui, reinkorporaciją, taip pat CBMD arba SE naudojimas. yra labai sudėtingos procedūros ir nesuteikia teisiniams subjektams to, ko jiems reikia. Būtent, o joms reikia būtent išsaugoti savo teisinį identitetą. Galiausiai ES teisinė bazė yra būtina, norint sukurti vienodas e, veiklos sąlygas ir įsteigti aiškius ir harmonizuotus standartus, apsaugant mažumos akcininkus, kreditorius ir darbuotojus. Toliau pereikime prie pagrindinių ES direktyvos bruožų tarptautinių buveinės perkelimų poveikis turėtų būti toks, kad konversija būtų išsaugota. Sakykime, Vokietijos GmbH įmonė yra konvertuojama į kitą, Prancūzijos SAL, tačiau teisinė tapatybė būtų išsaugota. Atsižvelgiant į laisvės, į konvertavimosi teisės e, galiojimą, Tai turėtų būti taikoma įmonėms apibrieštoms ES 40-50 straipsnėje. Taip pat reikėtų aiškiai nu, apibriežti tikslus. Bet situaciją komplikuoja tai, kad nėra ES teisės akto harmonizuojančio įmonėms taikomą teisę. Ir šio galvosūkio akivaizdoje būtų geriausia patvirtinti ES teisinę bazę, reglamentuojančią tarptautinius tarptautinės konversijas. Tas bendras standartas turėtų būti, pavyzdžiui, inkorporavimosi procedūra. Tačiau, net ir nesant inkorporacijos principo, bent jau reikėtų remtis pagrindinę buveinės perkelimo procedūrą. ES teisinė bazė neturėtų primesti reikalavimo perkelti ir pagrindinę būstinę į kitą valstybę narę. Kaip e, aš detaliai aiškinu savo dokumente, teis, konvertavimosi teisė taip pat turėtų įtraukti ir pagrindinę buveinę. Taip pat turėtų būti taisyklės reglamentuojančios kreditorių, mažumos akcininkų ir darbuotojų teisės pagal direktyvą dėl tarpvalstybinių susijungimų. Galiausiai tarptautiniai, tarptautinės konversijos turėtų būti neutralus mokesčių atžvilgių. Ir galutinėje savo pranešimo dalyje norėčiau pakalbėti apie teisinį įgyvendinimą. Viena alternatyva būtų tiesiog pakeisti direktyvą dėl tarpvalstybinių susijungimų ir priimti atskirą direktyvą dėl susiliejimų ir konversijų. Tačiau atsižvelgiant į įvairias lygiagretės tarp šių trijų transformavimuose operacijų tipų, tai nėra pati geriausia procedūra, nes kyla įvairūs netitikimų ir pasikartojimų pavojus. Todėl ši direktyva turėtų būti praplėsta ir tapti realią tarptautinio judumo direktyvą, apimančią ne tik susijungimus tarptautinius, bet taip pat susiska, sus, atsiskirimus ir konversijas visų teisinių subjektų pagal 50-40 ES straipsnį. Be to, ta direktyva turėtų būti restruktūrizuota, kad būtų viena bendra dalis ir trys tipai taisyklių tiems trims procedūrų tipams. Ir rezultate turėtume veiksmingą ir e, nuoseklų teisinį pagrindą, reglamentuojantį šios tris glaudžiai susijusius įmonių operacijų tipus. Toks, tokia reali direktyva leistų užtikrinti atitikimą pagal 50-40 ES straipsnį ir padidintų ekonominės galimybės vidaus rinkoje. Galiausiai, kad viskas būtų įgyveninta iki galo, reikėtų suvienodinti taisyklės reglamentuojančias įmonių teisę. Dėkoju uždėmesi. Dabar laukiu klausimų. Uh, thank you. Thank you very much for this uh, presentation. I, uh, I admire. Dėkoju už uh, jūsų pristatymą. Tikrai um, žaviuosi jūsų pasiryžimu pristatyti viską, ką numatėte. Mane net nustebino vienos kalbos pasiūlymas. Kol kas mūsų vizijos galbūt ganėtinai skiriasi. Galbūt kas nors iš narių norėtų pasisakyti. Atrodo, kad taip nėra. Na, jūs labai aiškiai pasisakėte, bet ko gero negan, negreitai šie pasiūlymai bus įgyvendinti. Taigi dėkoju už šias diskusijas. Mes turime dokumentą. Tikrai turime pagalvoti apie e, jūsų pasiūlymą. Dėkoju jums visiems. Tikrai buvo labai įdomu išklausyti jūsų pasisakymo. Posėdis baigtas, pradės, pratesime posėdį trečią valandą po pietų.